Latvijos Respublikos prezidentas. Herr Präsident der Pone Latvijos prezidente, gerbiamas Valdis Zatleri, mums labai malonu Jūs šiandien pirmą kartą pasveikinti čia Europos parlamente. Pirmiausia, noriu Jums širdingai padėkoti už tai, kad priemėte mūsų kvietimą. ypač atvykti į Europos parlamentą šiandien, kai mes švenčiame euro dešimtmetį. Kaip jaunos ES valstybės narės prezidentas, jūs sutikote kalbėti šiandien čia. Tai tarsi premjera. Šiandien pirmą kartą nuskambėjo ES himnas pasveikinant jaunos ES valstybės narės prezidentą. Leiskite šiandien dar kartą sugrįžti prie 2004 metų plėtros. Daugiau nei 60 metų užtruko jūsų šaliai siekiant patekti į ES šalių šeimą. Šiandien mes gyvename laisvėje ir demokratijoje, Mūsų pilietės ir piliečiai džiaugiasi tomis laisvėmis, apie kurias mūsų seneliai tik svajojo. Mes visi galime tuo labai nuoširdžiai džiaugtis. Tiesa, ES stovi prieš naujus išbandymus. Latvijos piliečiai tai taip pat labai aiškiai pajuto, pajutę ir finansų krizę, kuri neaplenkė ir jūsų, ponė prezidente šalies. Tiesa ir spaudimas iš Rusijos e, tiek jums, tiek mums kelia nerimą. Mes rodome solidarumą ir ypač dabar krizės akivaizdoje, kaip niekad svarbus tapo bendradarbiavimas ir solidarumas. Kartu dirbdami mes esame stiprus, kartu dirbdami mes galime geriau apsaugoti savo vertybės ir siekius. Būtent todėl Europos parlamentas siekia, kad kuo greičiau įsigaliotų Lisabono sutartis, suteikinti Europos Sąjungai daugiau veiksmų laisvės. Šių metų Birželio mėnesį vyksantis rinkimai į Europos parlamentą yra itin svarbus. Europos parlamentas labai svarbus e, priimant įvairius ES institucijų sprendimus ir ši demokratijos išraiška padeda jums judėti į priekį. Aš tikiu, kad Latvijos piliečiai taip pat kaip ir kitų valstybių narių piliečiai suvoks savo balso svorį. Tikiuosi, kad jie gausiai dalyvaus rinkimuose į Europos parlamentą. Pone prezidente, man didelė garbė suteikti Jums žodį. Sveiki atvykę į Europos parlamentą. If you follow the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 Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti parlamento pirmininkui už šiltus pasveikinimo žodžius ir už kvietimą dalyvauti čia šiame posėdėje. Tai man didelė garbė. Man malonu, kad galiu kreipti savo gimtają kalbą, latvių kalbą, į Europos parlamento narius. Nes jau penkerius metus latvių kalba yra viena iš ES oficialių kalbų. Latvijos e, Europos parlamento nariai greitai baigs pirmąją savo kadenciją. Aš šią progą noriu padėkoti jiems už jų darbą Europos parlamente. Ponios ir ponai, 2009 labai svarbus metai Latvijai. Šiais metais mes švesime e, penktąjį jubiliejų, kai Latvija prisijungė prie ES ir NATO. Latvijai atgavus nepriklausomybę, narystė šiuose tarptautinėse organizacijose tapo strateginiu tikslu nuo 1991 metų. Latvija aiškiai pareiškė, kad nori prisijungti prie europinių ir transatlantinių struktūrų. Europos valstybių demokratinės šeimos plėtra, kuri vyko šio šimtmečio pirmajame dešimtmetyje, buvo didžiausia per visą ES istoriją. Valstybės, kurios prisijungė prie ES, anksčiau buvo prieš savo valią atkirstos naujos. Tačiau istoriškai tos valstybės vadovavosi tomis pačiomis vertybėmis, kuriomis grįsta ES. Praeitais metas Lapkričio 18 dieną Latvija šventė savo nepriklausomybės 90-metį. Tai buvo labai svarbi diena Latvijai ir Latviams. Mes dar sėki pakartojame, kad norime gyventi laisvoje, nepriklausomoje ir demokratinėje valstybėje. Aktas, kuriuo 1918 metais buvo paskelbta Latvijos nepriklausomybė, sakė, visi piliečiai, nesvarbu kokia jų etninė kilmė, kviečiami prisidėti prie Latvijos valstybės kūrimo, nes Latvijos valstybė užtikrins visa, visas teisės vienodai visiems. Tai bus demokratinė valstybė, nebus joje vietos represijoms ir neteisybei. Aš labai didžiuojasi tomis formuluotėmis, kurios rodo, kad jau tada Latvija pareiškė tikinti žmogaus teisėmis ir 1918 metais dar buvo likę 30 metų iki visuotinės žmogaus teisės, žmogaus teisų deklaracijos paskelbimo. Vėliau, tiesa, mes kartu su kitomis rytų ir vidurio Europos e, valstybėmis buvome prijungti prie valstybės, kuri visiškai kitomis vertybėmis vadovavosi mes sudarėme tam tikrą bloką, bet tai buvo blokas kalėjime, o jo sienos buvo saugomos tankų ir represijų. Tai buvo totalitarinis režimas. Čia galima prisiminti režisieriaus Šniūro filmą, kuris parodė, koks buvo mūsų likimas. Europai reikia atsigręžti į savo praeitį ir ją įvertinti, kad galėtume matyti savo ateitį kartu. Šią progą aš noriu padėkoti Europos parlamentui, kad praeitais metais rugsėjo 22 dieną priėmė deklaraciją. Dėl to, kad rugpjūčio 23 diena visoje Europoje būtų laikoma atminties diena prisiminti Stalino ir stalinizmo nusikaltimus. E, Ta diena itin tradiš, tragiška Latvijai. E, dabar norėčiau aptarti pastarųjų metų įvykius. Šiais metais mes švesime penkis metus, kai Latvija prisijungė prie ES ir NATO. Svarbu atsigręžti atgal ir aptarti, ką Latvija patyrė per tuos penkerius metus, ką pasiekė ir kas mūsų laukia ateityje. Pirma, mūsų tikslas prisijungti prie ES buvo grindžiamas norų stiprinti demokratiją Latvijoje, Latvijos visuomenėje ir įsteigti demokratinės institucijas. Prisijungdama prie ES Latvija parodė, kad ateityje save mato tik tai kaip europinės tapatybės dalis. Mums bendros tos pačios vertybės – laisvė, demokratija, atsakomybė, teisės viešpatavimas, žmogaus teisės, e, lygybė, tolerancija ir gerovė. Antra, Latvijos prisijungimas prie ES gerokai pagerino sąlygas investicijoms Latvijoje. Vadinamieji europiniai pinigai, kitaip tariant struktūrinių fondų lėšos, labai sustiprino Latvijos ekonomiką. Trečia, dabar piliečiai gali laisvai judėti. Mums dabar visiškai įprasta laisvai keliauti iš Šengeno erdvėje. Labai paprasta vykti, studijuoti, dirbti ar tiesiog pasisemti patirties kitoje ES valstybėje. Ketvirta, laisvas prekių ir paslaugų judėjimas. Tai naujos galimybės mūsų verslo įmonėms. Bet kuri įmonė gali veikti laisvai bet kurioje šalyje, nes nėra šalių, muitinių. Mano valstybei, mažai valstybei tai yra labai svarbu. Ir penkta, svarbiausias dalykas, Latvijos balsas dabar girdimas Europoje, Europos balsas girdimas pasaulyje. Galime didžiuotis, kad sukūrėme tokį unikalų bendradarbiavimo mechanizmą. Jo padedami galime ieškoti aktyvių sprendimų tokių problemų, kurios kelia rūpestį visam pasauliui. Tai yra klimato kaita, energijos saugumas, demokratiniai pokyčiai, migracija, taip pat ir finansų rinkų krizė. Latvijai labai naudingos buvo šios naujos politinės ir ekonominės priemonės. Latvija taip pat prisėmė daugiau atsakomybės už Europos ateitį tai mūsų visų atsakomybė Europos piliečiams. Jei apžvelgtume, ko pasiekėme per tuos penkerius metus, tai reikėtų pripažinti ir keletą klaidų. Prisijungus prie Europos Sąjungos, Latvijos vyriausybė pagalvojo, kad jau pasiektas tikslas ir šiek tiek miktelėjo ant laurų. Nesuvokėme, nesuvokėme kad e, esame kelio pradžioje, o ne pabaigoje. ES suteikia labai daug galimybių, tačiau valstybėms tenka atsakomybė tomis galimybėmis pasinaudoti. Ir mes, Latvijai, dėja visų galimybių neišnaudojame. Ne visada sanglaudos politiką tinkamiausiai naudojame, ne visas finansinės galimybės išnaudojame. Mūsų e, institucijos, įstaigos vis dar mokosi, kaip veikti Europos Sąjungoje mes nepakankamai ruošiamės euro įvedimui, tai viena iš didžiausių klaidų, mūsų klaidų, kuri ypač išriškėja finansinės krizės metu. Tačiau net ir griežčiausi euroskeptikai turės pripažinti, kad bendrai paėmus Latvijai ES narystė davė naudos. Argi kas nors Latvijoje norėtų grįžti į tuos laikus, kai buvo muitinės, ar, no, ar kas nors norėtų stovėti eilėje, kad patektų į kitą valstybę? Manau, kad ne. Ar kas nors prieštarauja tam, kad galima laisvai judėti, dirbti, studijuoti? Manau, kad niekas to nenorėtų. Net ir euroskeptikai greitai priprato prie šitų patogumų. Jie iš euroskeptikų tiesiog virto skeptikais. Ponios ir ponai, Pastaraisiais mėnesiais suprastėjo visame pasaulyje ekonominė, finansinė situacija ir iki šiol finansų rinkos laisvai plėtojosi. Buvome įsitikinę, kad rinka pati save reguliuos. O dabar vyriausybių vaidmuo sustiprėja. Anksčiau mes tikėjome rinkos vaidmenį, manėme, kad rinka pati viską išspręs. Taip ir buvo. Tačiau kai dabar mūsų užgriuvo pasaulinė krizė, matome, kaip ji gali sugriauti mūsų finansų ir ekonominės sistemas. Blogiausia yra tai, kad nukenčia paprasti žmonės. Praeitų metų pabaigos įvykiai įrodė, kad vyriausybės turi įsijungti į ekonominius procesus. Mes likščiol sėdėjome prie ekonomikos vairos nuduriuodami. Ir atsibūdame per vėlai. Dabar matome, kad mūsų vairuojamas automobilis lekia į pelkę ir pakeisti tą trasą yra per vėlų. Šioje situacijoje mums reikia kažkokio veiksmingo sprendimo Europai ir visam pasauliui. Reikia koordinuoti veiksmus, kad atgaivintume ekonomiką. Reikia sukurti naują finansų sistemą. Reikia labai griežto priežiūros mechanizmo. Tačiau nereikia riboti iniciatyvos ir rinkos procesų. Reikia surasti tam tikrą pusiausvyrą ir tai yra sunkiausias dalykas. Mes, ES valstybės narės, turime tą privalumą, kad galime koordinuoti savo valstybių veiksmus. Tai yra mūsų sprendimas bus vieningesnis, tvaresnis. Malonu matyti, kad Europos komisija siūlo planą, kaip atgaivinti Europos ekonomiką. Tai yra svarbus e, žingsnis, kuris turėtų išvesti mūsų iš finansinės pelkės. Dabar noriu aptarti finansinius sprendimus. Pasaulio finansų krizė kirto ir Latvijai. Sakoma, kad Latvija dabar patiria vieną iš sunkiausių situacijų, kad jos e, finansų sistemą reikia gelbėti. E, Latvija pati ieško dabar e, tam tikrų ekonominių paskatų, kurios turėtų stabilizuoti greitai ekonominę finansinę situaciją Latvijoje. Tačiau, siekiant įveikti krizę, mums reikia aiškios vizijos. Nereikia apsigauti ir manyti, kad trumpalaikiai sprendimai yra strateginiai ilgalaikiai sprendimai. Praeitų metų pabaigoje šešios partijos susitarė dėl tam tikro ekonomikos stabilizavimo plano, pritarė vyriausybės tokiam planui. Tas susitarimas numato, kad bus griežtai prižiūrima ta paskola, kuri buvo suteikta Latvijai. Taip pat nustatomi vidutinės trukmės laikotarpio prioritetai Latvijos ekonomikai. Tai yra eksporto skatinamas, e, konkurencijos užtikrinimas mažinimas e, einamosios sąskaitos deficito ir 2012 siekiama įsivesti eurą. Eurozonos narystė mums tapo vienu iš svarbiausių strateginių tikslų, siekiant užtikrinti ilgalaikį ekonomikos stabilumą. Malonu, kad Latvija nepalikta viena ir tarptautinės organizacijos, ir ES valstybės. Ir ES padeda mums šiuo sunkiu laikotarpiu. Ir mes norime padėkoti Jums už tokį solidarumą. Ponas ir ponai, kiekviena sėkmė E, kiekviena plėtra atvedė ne tik tai naujos valstybės į ES, bet taip pat ir išiškina tam tikrus klausimus darbo tvarkiai, taip pat ir užsienio e, klausimų darbo tvarkiai. Latvija įstojo į ES, kai ES kaimynystės politika buvo formuluojama, jos tikslai, principai, gyvenimo mechanizmai buvo formuojami. Nuo tada ES tapo aktyvesnė veikė užsienio reikalų politikos rytyje, e, kaiminystėje, rytinėse regionuose ir todėl naujųjų valstybių narių patirtis įgavo didesnę svarbą. Latvija visuomet žvelgia plačiau Europos, politik, Europos Sąjungos kaiminystės politiką ir ateitie Latvija prisidės prie šios politikos formulavimo ir gyvendinimo. Reikia kalbėti apie plačiau, ne vien tik tai ryšius su kaiminėmis valstybėmis, su kuriomis mm, mus sieja sausumos ar jūrų sienos. Kalbant apie kaiminysės politiką, reikia kalbėti apie ES vaidmenį platesnėje, tarptautinėje arenoje. Ir draugė su kitomis panašiai mąstančiomis valstybėmis Latvija paskatino rytinėme regione palaikyti glaudesnius bendarbiajimo ryšius ir todėl yra suformuota rytinė iniciatyva tam, kad kaiminysės politikos principai galėtų būti pakoreguoti taip, kad būtų atsižvelgta į rytinių regionų specifiką. Uh, kad būtų suformuluota plačių užmojų ES politika šioje srityje. Ir Latvija labai sveikina komisijos iniciatyvas. Rytinė kaiminystė stiprina ES ir to regiono valstybių politinius, ekonominius ryšius ir taip pat stiprina ryšius tarp valstybių tame regione. Ši partnerystė turi būti grindžiama diferencijavimo principu, kad būtų prisitaikyta prie kiekvienos valstybės sudėtingos situacijos, nes kiekviena valstybė žengia savo plėtros e, keliu. Vienos nori prisijungti prie Europinės šeimos, kitos gal savo užsibrėžia kitokių tikslų. Mūsų politika duos sėkmingų rezultatų tik tuo met, jei bendradarbiausime su visomis šio regiono valstybėmis, teikdami pagalbą ten ir taip, kaip to reikia. Be to e, buvo teigiamai pasisakyta dėl e, bendarbiavimo išplėtimo, kai lankiausi spalio mėnesį praeitais metais Kazakstane, Uzbekistane, Turkmenistane. Latvija visuomet aktyviai rėmė ir įgyvendino ES kaiminystės politiką ir toliau tai darys siekdama gerinti savo dvišalius santykius. Kiekviena ES valstybė narė turi savo istorinę patirtį ir, aišku, savas galimybės įgyventi šią politiką. Latvijos indėlis į rytinės dimensijos plėtojimą bus paremta mūsų pasitikėjimu dvišaliais santykiais iš mūsų istorinės patirties, taip pat pasirimant mūsų žiniomis. Ir Latvija gali tikrai um, pritaikyti savo specifinę patirtį šią situaciją kitaip po, per kokį dešimtmetį dešimtmetį e, ta patirtis ir e, tas e, gebėjimas bus prarastas ir tuo met e, nebeliks e, tų, tų atsiveriančių galimybių. Latvija taip pat palaiko aktyvų dialogą e, su kaiminėmis, kad kaiminėse valstybėse būtų geriau suprasta, kas yra ES, kokios yra jos vertybės, kokie yra ES kaiminysės politikos tikslai ir rytinės partnerystės tikslai. Tai suteikia mums galimybę išklausyti mūsų kaiminius, sužinoti, kokia yra jų vizija um, ES atžvilgių. Esu tikras, kad e, tikrai būtų naudinga ES, kad, kad e, ta rytinės partnerystės iniciatyva būtų pradėta gyventi jau čekiai pirmininkaujant ES. Per pirmuosius šekės pirmininkavimo, pir, pir, pirmuosius momentus, per pirmasias dienas, aš paaiškėjo, kad energetikos saugumo klausimai yra labai svarbus. Reikia kalbėti apie atsinaujinančius energijos šaltinius, apie garantuotą energijos tiekimą. Aišku, kad tai bus vis aktualesnis globalios darbo tvarkės klausimas. Energijos tiekimo saugumas turi labai aišku išorinį matmenį. Tai reiškia, kad mes mes negalime šių klausimų vertinti nematydami tarptautinių pasikeitimų, pavyzdžiui, kaip matome, kas vyko Ukrainoje, Gruzijoje. Netgi nesenoje praeitie ES valstybės laikė, kad energijos sektorius yra nacionaliniai vidaus klausimai, o ne europinis reikalas. Tačiau pasarųjų keliarių metų įvykiai, kaip kad pavyzdžiui energijos tiekimo nutrukimai, išteklių mažėjimas, mažėjimas, kainų kitimas paskatino bendrą supratimą tarp ES valstybių narių, kad iš tikrųjų reikia bendros energetikos politikos. Dabartinėje situacijoje pagrindinis politinis tikslas yra užtikrinti reguliarų, tvarų nuoseklų aplinką tausojantį e, energijos tiekimą. E, ir reikia pažymėti, kad pastangų sėkmė yra nevienoda skirtingose valstybėse narėse. Kai kur galbūt tas sektorius yra labiau palankus aplinkai, kai kur gal netaip ir aišku, kad ES turi būti nustatytos, nustatyti bendri tikslai. Mūsų laukia dar labai ilgas kelias, kai eina kalba apie energijos šaltinių diversifikavimą ir bendros energijos rinkos sukūrimą ES. Ir pastarėjai įvykiai, pavyzdžiui, dujų tiekimo iš Rusijos nutrukimas atvėrė mums akis, paaiškėjo, kad reikia ieškoti bendro sprendimo europinių lygmenių. Dabar mūsų atsakomybė yra pasinaudoti tuo bendru supratimu ir iš tikrųjų sukurti tikrai integruotą ir diversifikuotą um, europinę energijos rinką. Mes matome, matome, kaip ištekliai tirpsta kaip sniegas pavasarį. Ir tikrai ne, nepavyks sėkmingai išspręsti energijos klausimų, jeigu nebus palaikomas aktyvus dialogas su tomis šalimis, kurios tiekia energiją. ES turi reikiamų priemonių šiam klausimui išspręsti ir dabar mums tenka atsakomybė tas priemonės tinkamai panaudoti. Dar kita svarbi užduotis yra Baltijos energijos rinkų integravimas į Skandinavijos ir um, centrinės Europos energijos rinkas. Baltijos regiono integravimas nėra vienodas. Traukinių, kitų transporto jungčių plėtra buvo gana sparti, tačiau energetikos sektorėje matome stagnaciją. Europos komisija daug yra pasiekusi. Yra iniciatyva dėl energijos tiekimo saugumo užtikrinimo, e, dėl stabilumo užtikrinimo ir čia yra numatyta numatytos jungtis energijos, energijos ša, e, e, tinklam, e, rinkom, kad Baltijos valstybės galėtų prisijungti prie Europos energijos tinklų. Ir čia aš labai vertinu Švedijos indėlį, kai kalbama apie Baltijos jūros regioną. Švedija turės galimybę per antrą šių metų pusmetį, kai ji pirmininkaus Europos Sąjungai, įtraukti šį klausimą Europos Sąjungos darbo tvarkę. Aš esu tikras, kad stipri Europos Sąjunga remiasi stipriais regionais, taigi labai svarbu yra bendradarbiavimas apie aplink Baltijos jūros regioną taip pat. Ponios ir ponai, žmonių saugumas ir gerovė, aišku, visuomet išliko aktualūs klausimai, kai kalbame apie Europos projektą, tačiau aplinka keitėsi. Pasaulio ekonomika dabar daug glaudžiau tarpusavė susijusi nei prieš pušimtį metų. Dabar labai svarbu kalbėti apie labai stiprius veikėjus tarptautinėje arenoje. Jeigu tik turėsime toleregišką viziją, reikia. Tik tuomet mes galėsime tikėtis, kad ne, nepralaimėsime tarptautinėje konkurencijoje. Tik tai veikdami iš vien mes galėsime įgyvendinti, pateisinti savo saugumo ir gerovės pažadus. Žmonės balsavo už mus, taigi mes turime dabar. Pa, į, įvykdyti, įgyveninti tai, ką, to, tuos pažadus, tą pasitikėjimą. Europos Sąjungoje reikia svarb... kalbėti plačiau apie Europos ateitį, matyti platesnę perspektyvą. Labai svarbu, kad būtų vienodas, subalansuotas požiūris į Europos Sąjungos plėtrą. Dinaminė, au, dinaminis augimas pas skatino ES galę pasaulyje. Ir tai yra potencialas, kurį mes turime panaudoti, kad po keliarių dešimtmečių ES galėtų būti tikrai vertinga partnerė e, augančiam ekonomikom e, e, Azijoje, Latino Amerikos valstybėse. Europos šalis jaučia atsakomybę už šios procesus Europos parlamento vaidmuo yra labai svarbus, Europos projektą priartinant prie piliečių ir užtikrinant e, tikrą e, legitimumą. Europos parlamentas ir toliau vaidins labai svarbų vaidmenį ir jis bus dar svarbesnis ateityje. Labai svarbu, kad mes sustiprintumėm savo vienybę įvairovėje. Mes turime dirbti iš vien vardan Europos projekto. Tai yra tas darbas, kurį mes turime nuveikti kartu. Tai mūsų bendra atsakomybė Europai. Labai svarbu, kad ES nebūtų susiskaldžiusi. ES valstybės narės turi rasti tokius, tokius sprendimus, kad Europa nebūtų skirtingų greičių Europa. Turime galvoti apie Lisabono sutartį ir tuos sprendimus, kurie priimti taryboje, praeitoje taryboje. Lisabono sutartis gali sustiprinti ES situaciją tarptautinėje arenoje ir tik tai gyvenindami Lisabono sutarties principus mes galėsime pasiekti o, naujos vieningos Europos visiško potencialo įgyvendinimo. Tačiau Lisabonos faktinis poveikis realiame gyvenime priklausys nuo valstybių narių ir ES institucijų politinės valios ir noro veikti vieningai, solidariai. Ponios ir ponai, iki 2004 metų Latvijos tikslas buvo įstoti į ES, o nuo tada mūsų e, tikslai formuojami europinių uždavinių kontekste. Mes negalime galvoti, kad mes nebūtumėm Europos dalis. Mes negalime taip įsivaizduoti savęs. Ir Latvijos tikslai bus įgyveninti tik tuo met, jeigu jie atitiks bendrus Europos tikslus. Europos tikslai yra pasiekiami, nes jie atspindi vis, kiekvienos valstybės narės siekius. Europa paremta e, bendrai išpažįstamomis vertybėmis ir ji turi būti stiprinama. Tik tai atviros viešos diskusijos gali išryškinti, kokios yra tos bendrai išpažįstamos vertybės. Tik veikdami kartu mes galime galėsime su, sutarti dėl bendrų vertybių, kurios formuoja ES pagrindą. Tai yra vis, užduotis visiems politikams ir ypač ES lyderiams skatinti diskusijas būtent dėl šių europinių vertybių formavimo. Pažvelkime į ateitį. Kaip aš įsivaizduoju Latviją vertindamas ilgalaikę ateitį. Pavyzdžiui, 2015 metai. Po ekonominės krizės, aišku, kursis ekonominiai centrai. Vienas iš jų, tikiuosi, bus Europos Sąjunga. Europa turi ryštą ir turi galimybę išlikti vieningą, nes tik kartu mes galėsime įveikti bendrus uždavinius. Dar daugiau, Europos Sąjunga visuomet bus atvira yra ir galės priimti visus europiečius, visas Europos šalis, kurios išpažįsta jos vertybės. Ir aišku, vienybė įvairovė ir bus ateities raktas. ES plėsis, tačiau jie išlaikys gebėjimus dirbti efektyviai. ES sugebės užsitikrinti savo saugumą ir stabilumą kaiminėse valstybėse. Švietimas ir kultūras bus tiltas jungiantis skirtingų valstybių narių skirtingas patirtis ir tai padės Europai at, atgauti lyderės pozicijas mokslo ir mokslinių tyrimų srityje nebus senų ir naujų, e, lietų ir greitų valstybių narių. Kiekviena valstybė narė bus vertinama pagal pasiekimus, o ne pagal e, geopolitinius ar geografinius kriterijus. Europa bus vieninga stiprių regionų pagrindų. Kiekvienas regionas gindamas savo interesus taip pat glaudžiai bendradarbiaus su kitais regionais, tokiu būdu prisidėdamas prie bendros gerovės kūrimo visoje Europoje. Kiekviena valstybė pagal savo žinias ir pajėgumus prisidės prie bendros raidos mes galime paklausti, o koks bus Latvijos vaidmuo um, ES 2015 metais. Būtent Latvija tuo met jau bus išbridusi iš krizės. Riga bus viena iš klestinčių centrų prie Baltijos jūros. Ekonomika bus labiau subalansuota, struktūriškai kitokia. 2015 metais pirmą kartą mūsų nepriklausomos šalies istorijai Latvijai bus patikėta spręsti pasaulinius klausimus, nes tuomet Latvija pirmininkaus Europos Sąjungai. Mūsų indėlis į Europą bus mūsų ypatingi santykiai su mūsų e, kaiminėmis rytuose. E, mūsų šalis taps tiltų į rytus, taip, kad, taip kaip viduržėmio e, jūros regiono valstybės yra jungtis į pietus. Ir manau, kad tai bus dar viena paskata Europai būti atviresniai. 2015 metai, ponios ir ponai, net nėra už už kalnų. Tai tik tai po šešerių metų. Prieš šimtmetį didis Latvijų poetas Rain pasakė, kad tik tai e, pokyčiai išliks. Ir aš esu tikras, kad Europa labai pasikeis, ji taps stipresnė ekonomiškai, užtikrins gerovę, bendradarbiaus tarpusavyje, įtvirtins savo vertybės. Ir Aš labai didžiuosios galimybę būti Europoje. Vienybė įvairovėje, raida, vertybių išsaugojimas, kiekvieno piliečio atsakomybė už savo šalį ir visą Europos šeimą kartu - tai yra Europos ateitis. Ponios ir ponai, gerbėmi europarlamentarai, Europos raida ir sėkmė yra mūsų sėkmės matas. Taigi dabar mūsų užduotis, mūsų atsakomybė yra prisidėti prie to. Kviečiu visus Europos parlamento narius puoselėti Europos piliečių o, supratimą, kas yra mūsų bendri, bendros vertybės, kas yra mūsų bendri principai. Nuo to priklausys kiekvieno piliečio gyvenimas. Ir tai, kiek kiekvienas pilietis remia e, Europą, yra geriausia garantija ateičiai. Noriu padėkoti Europos parlamentui parlamentui už jūsų darbą e, šioje kadencijoje. Noriu palinkėti jums geriausios kloties jūsų tolesniuose e, darbuose ir artėjančiuose Europos parlamento rinkimuose. Ačiū. herr präsident ich darf Pone prezidente, Europos parlamento vardu dėkoju už jūsų pranešimą. Dėkoju už jūsų europietiškąją drąsą, už europietiškąjį apsisprendimą. Mums labai malonu buvo tai, kad pagerbėte Europos parlamentą. Aš puikiai prisimenu, kad stojimo dėrybose Devintajame dešimtmetyje Latvija, Lietuva ir Slovakija iš pradžių tarsi stovėjo nuo šalyje, buvo nuspręsta jų neįtraukti į prisijungiančiųjų srautą. Vėliau buvo apsispręsta kitaip, buvo ir šios šalis pakvestos dėrėtis. Taigi 2004 metais ir Latvija kartu su Lietuva, Slovakija ir kitomis valstybėmis prisijungė prie Europos Sąjungos. Jūs e, užsiminėte ir apie energetiką. Mūsų komisijos narys yra labai atsakingas Andres Pybalks. Labai atsakingai dėrėjosi su Rusija ir kitomis valstybėmis ir Ypač jūsų akivaizdoje noriu padėkoti šiam komisijos nariui už jo indėlį. Pone prezidente, baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs mokotės arba Latvija mokosi. Jūs teisus. Tačiau ir tie, kurie nuo pat pradžių priklausė Europos Sąjungai, iš jūsų mokosi, mokosi iš jūsų istorinės patirties. Ir jei mes sugebėsime klausytis vieni kitų, tuomet praturtėsime visi. Ir galėsime būti stipresni ir labiau demokratiški. Ačiū Jums labai už tai, kad buvote šiandien su mumis. allons terminer les explications de vote. Mes tęsime balsų pasisakymą.